bus balsavimo motyvų paaiškinimas. Prašau kolegų iš salės išeiti kaip galima tyliau. Good morning. Mrs. McGuinness. Kolegos, dabar bus balsavimo motyvų paaiškinimas. Vienai minutiai žodis suteikiu Mat Karti. Pone Karti, prašau, žodis jums. Atsiprašau, dar prieš jums pradedant kalbėti. Please, colleagues. Mėly kolegos, labai prašau jūsų tylos, nes dabar bus balsavimo motyvų paaiškinimas. Kolegos. Uh, Carthy, try... Pane Karti, pabandykite, ar pavyks jums perrėkti šį triukšmą. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, šis pranešimas buvo puikiai puikia proga apsaugoti europinius standartus dėl GMO tokiose valstybėse kaip Airija šis pranešimas galėjo pasitarnauti piliečių interesų gynimui, tačiau ne tik tai buvo apginti biotechnologijų kompanijų interesai. Mm, gali būti, kad galbūt mm, iš tikrųjų pasiduota spaudimu iš tarybos, bet mes negalime ramiai stovėti, kai primami tokie teisės aktai, kai tik paliekama dar daugiau spragų privačioms kompanijoms. Noriu Linboj Boylan, šešėlinę pranešėją, pasveikinti iš mūsų partijos kitus kolegas, kurie akcentavo Airijos ir kitų Europos piliečių interesus. Mes siekiame visiško iškumo, kad valstybės narės tikrai turėtų galimybę užgin, uždrausti GMO auginimą dėl mūsų visuomenių intereso, dėl mūsų e, žemdirbių ir dėl mūsų kompanijų interesų. Toliau vienai minutiai pos pišil. Kai jie Dėkui pėki za slovo. Ja... Ačiū. Gerbėme pirmininkė, aš pritariau kompromisui, kadangi esu įsitikinęs, kad tai yra sprendimas, kuris e, nepatenkins nei tuos, kurie pasako, nei GMO puoselėtojus nei draudėjus. Tačiau šiuo sprendimu bus leidžiama valstybėms, valstybė, valstybėms narėms apsispręsti. Tačiau būtų blogai, jeigu valstybės narės bus priverstos uh, auginti GMO arba apskritai kad jeigu būtų buvę drausdžiama ES mastu auginti GMO. Mūsų vyriausybė laikėsi nuomonės, kad valstybėms narėms leidžiant leisti ar drausti GMO savo teritorijoje yra pats tinkamiausias kompromisinis sprendimas. Bogovič. Dėkuoju. Aš pritariu šiam susitarimui. 2001 metais susidūriau su panašia situacija, kadangi aš pats esu žemės ūkio specialistas ir puikiai žinau, kai buvo priimta e, pozicija taryboje prieš gerą dešimtmetį. O dabar norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio kompromiso rengimo, be kita ko dėkoju ir komiteto pirmininkui. Dabar valstybės narės galės priimti pačios sprendimą ir nebus priverstos paklusti e, tarptautinių bendrovių spaudimui. Svarbiausia yra tai, kad šitas susitarimas buvo priimtas parlamente prieš pradant dėrybas su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Zahrodil. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi mūsų balsavimo rezultatu. Aš balsavau už šį dokumentą, kadangi manau, jog valstybėms narėms reikia numatyti galimybę pačioms apsispręsti. Ir taikyti ES teisės aktus ar ne. Šiuo atveju manyčiau, kad ES lygmenio reguliavimas nėra reikalingas. Bet to šiuo sprendimu mes galbūt sustabdysime šitą isteriją, kuri yra įsivyravusi gėmų adresu. Iš tikrųjų, nereikia priversti valstybę narytę gal, galvoti kitaip, jeigu jinai yra nusiteikusi drausti gėmų savo teritorijoje. Aš tiesiog esu uh, laimingas dėl to, kad ES lygmenių yra išeita iš aklavėtės, kuri buvo susidariusi per pasruosius dešimt metų Ford. Jeigu mes norėtume kovoti su neigiama, neigiamu poveikiu ir galimu įvairių lygų plitimu, tai mes turėjome apsispręsti, tačiau šitas sprendimas yra per daug plataus masto. Aš pritariau šiam sprendimui, kuris le atveria rankas valstybėms narėms. Regionas, iš kurio aš esu atvykusi, tai yra tas regionas, kuriame yra sukurta pakankamai labai daug mokslinės informacijos ir sukaupta patirties apie tai, kaip auginti lygoms atsakingas įvairiausias kultūrų rūšis. Situacija buvo įstrigusi labai ilgai ir todėl dabar suteikime galimybę mokslininkams padėti valstybėms narėms pajudėti iš mirties taško. Mėly kolegos, iš gruodžio 3 į 4 trilogo posėdėje pasiektas susitarimas buvo vienintelis įmanomas, tačiau neturėkime iliuzijų ir būtent dėl to aš nepritariu dokumento tekstui, nepakanka numatyti pirmai, pirmojo etapo tik tai priimus sprendimus dėl GMO, o paskui viską palikti valstybių narių valiai. GMO klausimas yra susijęs su e, apsirūpinimo maistų saugumu, todėl būtina e, užtikrinti, kad GMO e, maisto produktai būtų atitinkamai ženklinami. Taip pat GMO problema yra tam tikra prasme civilizacinio požiūrio, kadangi e, suteikima galimybė stambiems koncernams susidirbti labai daug pinigų. Ir ta diskusija turi vykti ne tik pas mus, tačiau ir kitose pasaulio regionuose, pavyzdžiui, Rusijoje. Pone Lūnačia, ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, dešimtis milijonų piliečių Europoje daugelį metų besitęsusius blokados taryboje dabar džiaugiasi pasiektų e, kompromisu. Tai yra svarbus žingsnis užtikrinant e, Europą be genų technologijų. Todėl Europos piliečiai, nevyriausybinės organizacijos dabar galės džiaugtis 62 regionais be genetiškai modifikuotų produktų ir ypač Austrijoje, kurioje prieš daugelį metų prasidėjo ši kova ir visiems kovos dalyviams aš noriu nuoširdžiai padėkoti. Tačiau kova tęsiasi, nes genetinių technologijų koncernams numatyti galimybę dalyvauti valstybėms narėms priimant sprendimus yra visiškai nepriimtina ir leidimo išdavimo procedūra turi būti visiškai skaidrija, pažadėjo komisijos pirmininkas Junkeris ir komisijos narys Andriukaitis iki gegužės pradžios pažadėjo pateikti atitinkamus pasiūlymus, ponė Pėtir, ačiū ponė pirmininkė. Aš susilaikiau balsuojant dėl direktyvos pasiūlymo, nepaisant uh, pagerintų nuostatų valstybių narių subsidiarumas nėra pakankamai ginamas, apie tai jau kalbėjau, rūšių įvairovė ir apsirūpinimo maistų saugumas yra vienas iš svarbiausių mūsų atsakomybės e, sričių, o genų technologijų naudojimas gali daryti neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai. Biotechnologijų įmonės norėtų auginti GMO taip, kaip jos pageidauja, mes norime jiems parodyti, kad nepritarė jų įsivaizdavimams ir kad valstybės narės čia priima sprendimus. Mes nesugebėjome apsiginti nuo biotehnologijų kompanijų ir nuo aplinkos teršėjų. Europos kontinentas galėjo likti žaliu ekologiniu kontinentu, tačiau tikiuosi, kad komisijos pirmininkas Junkeris atmiausiu laiku pateiks naują pasiūlymą dėl direktyvos, kuri bus ekologiškesnė ir nukreipta prieš gėmo. Pone Činyčia dabar žodis. Ačiū pirmininkė. GMO auginimas vėl sukelia audringas diskusijas ne tik tarp valstybių narių, tačiau ir jų viduje viešoji nuomonė yra smarkiai pasidalyjusi. Ypač dėl to, kad nėra aiškus gama poveikis piliečių sveikatai. Šis sprendimas buvo priimtas po ilgamečių dėrybų. Jis yra kompromisinis ir juo užtikrinamas didesnis teisinis saugumas valstybėms narėms numatant galimybę visoje arba dalyje savo teritorijos uždrausti arba apriboti gėmo auginimo valstybėms narėms paliekama pasirinkimo galimybės, išvelgiant į poveikį sveikatai, poveikį aplinkai, tačiau taip pat svarstant socioekonominius aspektus bei aspektus susijusius su žemės ūkio politika Tokiu būdu gali būti užtikrintas geresnė piliečių sveikatos apsauga, tai jau balsavau šį pasiūlymą, ponė Gardinė, ačiū. Aš e, ryštingai balsavau už šią direktyvą, jos laukiame jau ilgus metus ir piliečiai norėjo turėti galimybę savo šalių teritorijoje uždrausti arba apriboti gėjimo auginimą. Svarstant šį opų klausimą, būtina e, nepamiršti maisto saugumo ir poveikio aplinkai. Tai, kad e, dokumento tekstui pritarė skirtingų frakcijų nariai, dar kartą parodo, kad Europos parlamentas aiškiai supranta ir vadovaujasi piliečių interesais ir pasisako už saugų sveiką žemės ūkį. Dėl vienintelio dalyko susijusio su atsakomybė mes apgalėstaujame, čia reikia dėti daugiau pastangų, nes būtina atsižvelgti į galimą e, ekonominę žalą, kurią gali sukelti GMO auginimas kaiminėms šalims. Reikia nustatyti, kas tą žalą turi atlyginti. Ačiū dabar, ponė Džiufrida kalbės. Ačiū visi žinome, kokias diskusijas sukelia gėmo tema, tačiau visuomenė tik tai dar labiau e, susiklaidina, nes 85 procentai gyventojų pasisako prieš gėmo ir tokiu būdu yra supriešinamos dvi pozicijos Tai yra pirmiausiai mokslininkai arba tie blogiečiai, kurie pasisako už gėmo auginimą ir tie geriečiai, kurie iš esmės tik tai bijo gėmo ir todėl pasisako už draudimą. Atrodo, kad ir mokslininkai ne visiškai sutarė. Dėl šios temos neturime vienareikšmių mokslininkų išvadų ir dėl to e, ši diskusija tapo ideologinė E, kur ir joje neviškai atsižvelgiama arba į antrąjį planą nustumiamas mokslininkų išvadas, todėl būtina dėti daugiau pastangų vykdant mokslinius tyrimus valstybėse narise, o šis sustarimas yra tolygus, todėl jam pritariu. Pono Jarai žodis. Norėčiau prisipažinti, kad kompromisas man nepatiko, tačiau balsavau už jį todėl kad kompromisas atspindi politinės realijas. Ir todėl, kad mes vėl atverime kelią procedūroms, nes iki šiol komisija ir taryba negalėjo susitarti, o dabar jau mes vėl galėsime vadovautis demokratijos principais ir eiti į priekį. Labai svarbu uh, sudaryti sąlygas toliau vykdyti tyrimus genetiškai modifikuotų organizmų e, srityje. Labai svarbu vykdyti tokius mokslinius tyrimus, atlikti poveikio vertinimus ir atverti naujas galimybės ir galbūt įvertinti papildomas grėsmės. Ačiū de redonner une liberté. Ačiū pirmininkė, šio tekstu buvo siekiama valstybėms narėms suteikti laisvės, apginti mūsų vartotojus ir ūkininkus nuo e, tarptautinių kampanijų. Mūsų piliečių sveikata, faunos, floro situacija yra labai svarbu, jų situacija yra nepriimtina. GMO auginimas mus dar labiau traukia į, mon, į e, globalizacijos procesus ir mūsų kraštovaizdžiai praranda savo specifiką, savo tipiškumą sezoniškumą, mūsų maistas praranda irgi savo įvairovę. Visą tai kainuoja. Mes žinome, kad reikia išmaitinti žmonės be GMO, visą žmoniją reikia išmaitinti be GMO ir tai yra svarbus politiniai um, sprendimai. Uh, iš tikrųjų, GMO tekstai netitinka valstybių suverenumo, o um, tai valstybių suverenumas tautai yra toks pats svarbus, kaip individui yra žodžio laisvė svarbi. Labai svarbu, kad tai, ką mes valgome ir ką mūsų vaikai valgo, nekeltų pavojaus sveikatai. Todėl balsavau prieš šį tekstą. Speaker, Mr. An Anemans, vienai minutiai. Collega's, plantenveredeling van alle tijden wordt alleen. Kolegos, ehm, eh, ne tik pastelkus genų technologijas ehm, yra išvedamos naujos augalų rūšis, mes nepasisakome prieš mm, mokslininkų išvadas, tačiau dabartiniai gemo naudojimo mastai gali sąlygoti monokultūrų naudojimą. Valstybės narės gali savo teritoriją uždrausti arba riboti GMO auginimą, tačiau negali riboti importo. Ir tokiu būdu e, vartotojai, net ir nepageidaudami, gali ant savo lėkščių matyti ir gauti genetiškai modifikuotą maistą ir būtent apie tai reikia juos įstoti, e, įspėti ir būtent dėl šių aplinkybių aš balsavau prieš šio dokumento tekstą. Ačiū dabar vieną minutę, kalbės panas Polčiak. Pani e, místo předsedkyně, já jsem podpořil tento návrh. Ačiū, gerbiama vicepirmininkė, aš pritariu šiam pasiūlymui balsuodamas kadangi manau, kad ES valstybės narės turėtų turėti teisę savo teritorijoje reguliuoti GMO auginimą arba apsispręsti dėl jų draudimo. Kita vertus būtų galima numatyti galimybės riboti savo teritoriją, gimo auginimą ar tiesiog uždrausti jį. Reikėtų prisiminti, kad genetiškai modifikuoti organizmai ES iki šiol buvo leidžiami, nebuvo jokios registracijos arba mm, informavimo prievolės, o dabar mes jau turėtume vadovauti subsidarumo principo ir teikti informaciją Europos Sąjungoje labai dažnai kalbam apie subsidirumą, tačiau dažnai jo nesilaikome. Harkin. Pirmininkė, aš dažnai keliu klausimą balsuodama, kaip tai paveiks mano rinkėjus ir manau, kad mano rinkėjai šiandien pasisako už šį pranešimą ir todėl balsavau už jį. Manau, kad tai yra pozityvus žingsnis, nes dabartinė situacija yra visiškai nepriimtina. Valstybės narės, tarptautinės kompanijos gali paduoti į teismą dėl GMO. Europos komisija šiandien gali patvirtinti GMO net, jeigu dauguma valstybių narių nesutinka su tuo. Pavyzdžiui, 18 valstybių narių atmetė komisijos pasiūlymą, kad būtų patvirtintas konkretaus GMO 1507 auginimas, tačiau vis tiek jis buvo patvirtintas. O dabar valstybės narės turės galimybę priimti tokius sprendimus individualiai. Airija nusprendė nenaudoti GMO, neauginti GMO ir po šiandienos balsavimo Airijos piliečiai galės reikės pareikalauti, kad Airijos žemės ūkio ministras atsiskaitytų už sprendimus dėl GMO auginimo ir aš manau, kad didžioji dauguma piliečių paremė tokį sprendimą. Ezaboš. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungos piliečiai mato, kad mes politikai nesam vieningi dėl GMO. Viena vertus mes sakome, kad norint išspręsti spręsti bado klausimą pasaulyje, tai nebus įmanoma padaryti be GMO argumentai prieš teigia, kad turime būti atsargus dėl galimo mm, blogo poveikio, kai vartojami maisto produktai su GMO. Taigi paremiu sutarimą, kuris turėtų leisti pakeisti tą situaciją, kuri buvo iki šiol, kad sistema būtų kitokia, kad valstybės narės turėtų mm, tvirtesnės galimybės spręsti. Genetiškai pakeisti organizmai buvo reguliuojami centrinių lygmenių iki šio momento. Valstybės narės turėjo nedidelės galimybės kažką padaryti šią srityje, o dabar mes turėsime didesnį teisinį tikrumą ir didesnės galimybės valstybėms narėms, kurios norėtų riboti ar uždrausti mm, GMO auginimą ir leidimą. Ačiū pirmkė, aš galvoju, o ką mums reikia Europos maisto saugos agentūros iš viso, jeigu mes ignoruojame paskutinius 25 metų mokslo tyrimus, kai milijonai eurų yra investuoti į GMO tyrimus. Nėra įrodymų, kad būtų pavojos žmogaus sveikatai ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Aš suprantu didžiulį žmonių susirūpinimą, tačiau politikos formavimas šiame parlamente turi būti paremtas mokslu, o ne emocijomis. Yra iš tikrųjų tyrimai, kurie yra ideolo, žaliųjų ideologiją paremti ir yra iš tikrųjų dirbtiniai įrodymai, kad GMO yra pavojingi. Valstybės narės dabar gali netaikyti taisyklių ir tai suskaldės bendrą rinką. Mm, kaip bus tada užtikrinama bendra maisto saugos ir uh, saugumo pol, žmogaus sveikatos politika? Mums reikia laisvo pasirinkimo ir todėl mes turime ženklinimą etiketės, ar tai yra GMO ar ne. Ir gamintojai, kompanijos gali um, spręsti ar naudoti GMO gamyboje. Ne valstybės narės tada tai taikys ar netaikys uh, taisyklės. Iš tikrųjų, um, mokslo tyrimai, moksliniai duomenys, štai ko turi būti paremta Europos Sąjunga. Emma Clark, vienai minutė. When it comes to GMOs, Kai nekalba apie GMO, mes visi norime išmintingų sprendimų, kurie būtų paremti moksliniais duomenimis. Tačiau nei viena valstybė narė nenori paremti savo sprendimų tvirtais įrodymais. O šiandien priimti sprendimai leis galimybę valstybėms narėms priimti tvirtus sprendimus dėl GMO. Junktinė karalystė dabar vėl e, galės priimti sprendimus. Ta teisė buvo iš jos atimta anksčiau. Mes to siekėme. Mes, aš sveikinu tai, kad Junktinė karalystė yra sugražintos jos anksčiau turėtos teisės teisės. Svars vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Šis pasiūlymas buvo laikomas kaip galimybė valstybėms e, narėms, tautinės valstybėms vėl turėti teisę priimti sprendimus dėl GM produktų. Tik išgirdome iš konservatorių atstovų, kad tai yra tikrai sveikas protas, tačiau taip nėra. 15 punktų šiame pasiūlyme užtikrina, kad tautinės valstybės vis tik tai bus pa, pavergt, pajungtos Europos Sąjungai, turės klausyti Europos Sąjungos e, priimant tokius sprendimus. Ir tai buvo ne Europos parlamento, o tarybos ir komisijos toks pasirinkimas. Ir tai dar kartą parodo, kiek tik tai mes te turime galios ir kaip viskas yra neteisinga šiame parlamente. Tikrai nėra aiškiaus etiketėse ženklinimo e, viso, e, visos tvarkos ir nėra aiškių galimybių, iš tikrųjų nėra sistemos, kuri leistų užtikrinti, kad nebūtų tarp valstybinio išplėtimo plitimo ir užkrėtimo. Nėra realios galimybės pasakyti GMO, jeigu valstybė to nori, ar taip, jeigu valstybė tikrai to nenori. Ar taip, jeigu valstybė to nori. Kelly. Kelly. Oh, Atsiprašau. O, ponas Kelly, jūs po to būsite dabar, ponas Kelly. E Britų spaudoje daug par, ir, ir daug parlamentarų sako, kad iš tikrųjų šio pasiūlymu buvo siekiama suteikti teises atgal valstybėms dėl GMO spręsti. Tačiau iš tikrųjų pranešimas neteisingai pavadintas - galimybės valstybės narėms riboti ir uždrausti GMO auginimą. Kaip ir visada yra šiame parlamente, iš tikrųjų niekas nėra iš tikrųjų taip, kaip atro, tas, kas atrodo. Mes balsavome dėl 52 pakeitimo, ne dėl teisės akto. E, tai 50 pakeitimo buvo sudėti į vieną krūvą. 20 pakeitimas buvo vienintelis pakeitimas, kuris o, um, būtų suteikęs realias galės atgal, bet jis paskendo tarp dešimčių kitų pakeitimų. Ir čia ES e, dominavimas e, prieš Britus, pavyzdžiui, yra dar labiau tvirtinamas. Ačiū dabar pans Kelis. Ačiū pan pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdamas pasakyti, jog balsavau už šį pranešimą kartu su savo frakcija Europos liaudės partijos, kaip minėjote. Mums reikėjo tą padaryti, nes daugiau nei pusė parlamento narių yra už. Ir 70 procentų balsavo Paremdami šį pranešimą, tai jau savaime yra argumentas, nes pranešime yra numatoma galimybė valstybėms narėms savo nuožiūrą taikyti inovacijas ir vykdyti mokslinis tyrimus. Mūsų šalyje tokios galimybės reikia jau ilgą laiką. Valstybės narės gali priimti skirtingus sprendimus, galės tą padaryti ir uh, dabar galės elgtis e, savo nuožiūrą. Aš tai vertinu kaip e, pažanga, nepasiant to, kad ji galbūt nėra tokia didelė, kaip atrodytų. Ačiū dabar ponas Džembaskį kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus reglamentas Bulgarijoje labai abejojama dėl GMO auginimo ir dėl tų maisto produktų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų. Labai svarbu, kad GMO produktai būtų reglamentuojami rinkoje ir kad valstybės narės galėtų apsispręsti dėl GMO auginimo ar draudimo, kad jos turi teisę priimti galutinį sprendimą. Todėl dar kartą norėčiau pasakyti, kad dauguma Bulgarijos gyventojų pasisako prieš GMO auginimą. Aš taip pat esu prieš tai ir džiaugiuosi, kad šiuo sprendimu valstybėms narėms yra atlaisvinamos rankos priimti savarankišką sprendimą. Tai yra labai svarbu. Svarbu drausti gemus savo teritorijoje. Koburn, ačiū. Mes balsavome ne dėl to, ar jungtinė karalystė galės ar draus, auginti ar draus GMO tik tai vienas pakeitimas iš 52 leidžia tai, o visi kiti ne. ES ir toliau nuspręs viską. Jungtinės karalystės parlamentas turėtų pats priimti sprendimą dėl GMO kultūrų ir negalima apskritai ES nuspręsti dėl uh, to, kaip pasielgti, kadangi ES, pavyzdžiui, duoda lėšų e, žvejoti laivams Seišelų regione ir be to šitas parlamentas, kaip įprasta, pažada vieną, o daro kitą. Hanan, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomu, kai kalbame parlamente apie klimato kaitą, tai sakoma, kad labai svarbu atsižvelgti į mokslinės įžvalgas. Ir tie patys asmenys, kurie kalba vienaip, kai kalba apie genetiškai modifikuotus organizmus, pakeičia savo nuomonę. Žinoma, tai yra demokratijos išraiška. Tiesiog uh, žm visur žmonės yra žmonės ir be to vartotojas taip pat turi turėti galimybę e, abejoti ir apsispręsti dėl genetiškai modifikuotų organizmų vartojimo. Žinoma, Labai svarbu buvo priimti tokį sprendimą vartotojų labui, tačiau reikėjo vadovautis demokratinės procedūroms, o ne primesti vieną taisyklę 600 milijonams vartotojų. Agnių, iš tikrųjų nebuvo lengva apsispręsti, kadangi jeigu būtų leidžiama valstybėms narėms apsispręsti, tai būtume balsavę už tai. Tačiau dabar aišku, kad kiekviename etape bus įsitraukusi komisija ir ko gero ji dažnai atmes valstybių narių draudimą, negu jam pritars. 20 pakeitimas turėtų būti. Turėjo būti, dėl jo turėjo būti balsuojama atskirai, o dėl visų kitų reikėjo apsispręsti uh, Bendrai, valstybės narės, kurios nuspręs drausti ar apskritai netoleruoti GMO savo teritorijoje, turės parodyti savo vartotojams, savo rinkėjams, kad buvo priimtas teisingas sprendimas. Mes balsavome Susilaikydami, kadangi susidūrėme su ta problema, jog pakeitimai buvo prieštaringi, bet to labai svarbu buvo, kad būtų visi šitie nesuspratimai pašalinti prieš balsavimą. Baigėme šią procedūrą, o dabar norėčiau pasakyti,